Like open... Mėly bičiuliai, norėčiau pradėti pirmosios darbo grupės darbo sesiją. Mūsų darbo grupės pavadinimas yra, yra Užtikrinant piliečių teisės, vertybių ir teisų Europa. Man ką tik pranešė, kad ponas Lopes Agijar, piliečių teisų komiteto pirmininkas, yra pakeliu, jis netrukus prie mūsų prisijungs. O kol kas norėčiau pasveikinti Pierą Liokijį. Mes kartu pirmininkausime šią darbo sesijai. Mes pradžiai tarsime keletą žodžių apie šiandienos diskusijos temą, o po to pradėsime diskusiją. Ponas Lopės Agiljar apibendrės mūsų diskusiją. Ir tikiuosi, kad jūs neprieštaraujat šiam, šiai darbo tvarkai. Pone Liukijėlį, gal pradėtumėt? Ačiū Sofija Intveld. Norėčiau pasakyti, kad ši darbo grupė, mano manimu, yra labai svarbi. Man atrodo, kad ji labai svarbi, nes kai kalbame apie Europą, dažnai kalbame apie pinigus, ekonomiką, netgi apie kovą su nelegalia imigracija ir taip toliau. Tačiau nekalbame apie vertybės. O aš manau, kad Europa yra kūriama vertybių pagrindu ir jį kūrėsi vertybių pagrindu bendrijos teisinė įgytis, kuri yra labai technokratiškai vadinama akikomneter, reiškia, kad 27 valstybės narės nusprendė susitarti dėl bendrų vertybių, bendrų teisės aktų pagalba. Tam, kad galėtumėm susišnekėti su piliečiais, uh, Manau, tai yra labai svarbu, kad turime bendras vertybės, tai yra žmogaus teisės ir pagrindinių teisių hartija, kuri turi juridinę galę. Na, bent jau 24 iš 27 ES valstybių. Aš manau, kad tai iš tikrųjų randa atgarsį Europos piliečių širdise. Taigi, kai eina kalba apie teisingumo, saugumo ir laisvės erdvės kūrimą, ko mes tikrai labai pozityviai siekiame per Sustoholmo programą, mm, tai yra priemonė, kuri leis nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui aktyviai dalyvauti šioje srityje. Aš manau, kad greta to dar reikia kalbėti ir apie piliečių teises ir jų išpažįstamas vertybės labai svarbu būtent prabilti žmonių širdis. Tai yra tos vertybės ir tos teisės, kurias turi Europa ir kurių neturi kiti žemynai. Dažnai dalyvauju konferencijose su Europos jaunimu ir aš jiems sakau, kad tai yra pagrindinės vertybės ir norint įstoti į Europos Sąjungą, visų pirma, reikia atsisakyti mirties bausmės visos Europos valstybės, visos, kurios norėjo įstoti į Europos Sąjungą, nusprendė atsisakyti mirties bausmės. Tai yra tai, kas neegzistuoja labai didelėme skaičiuje pasaulio valstybių. Tai aš manau, kad reikia ir toliau stengtis dirbti toje srityje ir visame pasaulyje. Taigi, kartu su Sofija mes bendrai pirmininkausime šiam posėdžiui. Dabar atgal jai gražinu žodį, kad, kad ji galėtų iš karto suteikti žodį kažkam kitam. Ponas Kališ. Ponas Kališ norėtų kalbėti prieš Lapės Agėją. Ačiū. Taigi, dar mano įžango žodis. Aš tikiuosi, kad turėsime pakankamai klausimų mūsų diskusijoms šiandien. Nes jeigu visi sutarėme ir nėra diskusijų, tai tuomet galim tiesiog eiti namo visi, nėra ko diskutuoti. Euro, e, vertybė Europa, aš manau, tikrai yra pakankama tema diskusijoms. Aš gal pabandysiu paprovokuoti diskusijas. Aš klausiausi pasisakymų plenarinėme posėdėje, kuris vyko tik ką, išgirdėjau e, sakančių, kad Europa neturėtų nieko sakyti apie vertybės, apie pagrindinius Europos dalykus, principus, nes tai yra nacionaliniai klausimai. Europa turi apsiriboti vidaus rinką ir tokiais kitais vidiniais dalykais. Aš iš esmės nesutinku su tuo, nes aš manau, kad jeigu Europa ir yra kažkas tai to, kad tai yra yra būtent vertybių Europa. Mm, Europa nebuvo kuriama dėl bendros rinkos. Bendra rinka buvo tik tai priemonė užsitikrinti, kad ver... turėtumėm bendras vertybės. Diskusijos dėl vertybių niekuomet nebuvo lengvos, taip pat ir mūsų valstybėse viduje, pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie religijos laisvę, privatumą, vienodas teises, moterų teises, gėjų teises, žodžio laisvę, mažumų teises. Visa tai labai sudėtingi, jautrus klausimai ir dėl jų kyla karštos diskusijos. Tačiau tos karštos diskusijos nacionalinių lygmenių uh, galų gale lėmė, kad turėtumėm bendras vertybės mūsų šalise. Ir jeigu mes norime judėti su Europa į priekį, į 21 amžių, mes turime užsitikrinti, kad turėtumėm bendrai išbažįstamas europinės vertybės. Aš galbūt supaprastinsiu, bet pasakysiu taip. Pusę šimtmečio Europa buvo kuriama diplomatinėse dėrybose. Tai veikia gerai, jeigu kalbame apie žemės ūkį, apie kvotas, apie uh, apie struktūrinius fondus, biudžetus. Čia viskas yra lengva, gali dėrėtis ir nacionaliniai atstovai gali uh, savo nacionalinius interesus derinti tarpusavyje, dėrėtis dėl jų. Tačiau, kai eina kalba apie vertybės, čia negali dėrėtis, čia negali kažkokia tai valstybei suteikti štai tokia jums bus kvota, kiek jūs galite diskriminuoti gėjus, ar štai tokia kvota, kiek jūs galite apriboti žiniaslaidos laisvę. Uh, Vertybės nėra lengvas dalykas. Diskusijos šio klausimu taip pat nėra lengvos, tačiau mes turime diskutuoti, jeigu norime užtikrinti, kad Europa kalbėtų vienu balsu e, pasaulyje, jeigu mes norime bendros užsienio saugumo politikos, ypač mūsų srityje, policijos ir. Tai, e, ir teismų bendarbiavimas, kaip gali renkti kovos su terorizmu politiką, jeigu nekalbė apie vertybės, kaip gali kalbėti apie policijos ir teismų bendarbiavimą, jeigu nelėti vertybių klausimo. Pateiksiu labai paprastą pavyzdį. Parlamente, taryboje vyksta dis, diskusijos. Dis, Vyko diskusijos, kuomet e, rengėme pagrindų sprendimą dėl rasizmo ir ksenofobijos. Visi sutiko dėl paties principo, kad reikia kovoti su e, tuo rasizmu ir ksenofobija. Tačiau, kuomet atėjo eilė viską perkelti į realų praktinį gyvenimą, iškilo vienas klausimas, kuris pas, pasirodė, kad yra labai sudėtingas. Tai yra holokausto neigimas kai kuriuose valstybėse narėse. Tai yra nusikaltimas. Kitose valstybėse narėse tiesmukiškas holokausto neigimas, draudimas neigti holokausto būtų žodžio laisvės suvaržymas. Tai yra tikrai tokių labai konkrečių atvejų, kuomet dabartinės valstybės narės ES pažeidinėja pagrindinės teises. Ir tada žmonės sako, bet na, Europa neturi nieko bendro su vertybėmis ir pagrindinėmis teisėmis, tai yra nacionaliniai reikalai. Ne, tai netiesa. Visų pirma, mūsų sutartise yra įrašytos pagrindinės vertybės ir principai, kuriais yra grindžiami mūsų visi politikos sprendimai. Tai yra šeštas straipsnis. Ir norint užtikrinti, kad čia mes ne vien tik tai kalbame apie pagrindinės vertybės, bet mes sukūrėme dar ir septintą straipsnį. Tai jau yra teisinė teisinė priemonė, kurią mes galime konkrečiai panaudoti, kad priverstumėm valstybės narės laikyti šešto straipsnio. Jeigu dar lieka abejojančių, galiu pasakyti taip. Jeigu sakote, kad pagrindinės teisės yra nacionalinis reikalas, tai kodėl mes tuomet reikalavome iš šalių kandidačių, kad jos laikytųsi tų pagrindinių teisų gerbimo principo? Kodėl mes tuomet reikalavome, kad šalis kandidatės gerbtų žiniaslaidos laisvę, mm, žodžio laisvę? Bet kodėl mes po to nenorime tų pačių standartų taikyti esamoms valstybėms narėms? Aš manau, kad jeigu mes norime išsaugoti savo moralinį autoritetą pasaulyje, mes turime pasirūpinti, kad visos valstybės narės laikytųsi tų principų. Aš tikiuosi, kad bent vienas iš jūsų iš esmės nesutiksite su manim, nes tuomet bent jau turėsime disk, apie ką diskutuoti. Tai tiek mano įžangos. Gerbiamas pranešiau, jūs e, pavėlavote į pradžią, bet e, mes iš karto norime jums suteikti e, žodį, įžangos žodį pasakyti, o po to pasiūlysime jums pabaigoje apibendrinti mūsų diskusijas ir padaryti išvadas. Ar sutiktumėt? Ačiū. Tuomet mes jau turime Ponas Richard Kališ paprašė pirmasi žodžio. Aš tikiuosi, kad gerai ištariau jūsų pavardę, kur yra ponas Kališ. Taip, ponė pirmininkė, jūs teisingai ištarėte. Gerbiama pirmininkė, gerbiami bendra pirmininkiai, aš sutinku su jumis diskusijos nevyks šiuo klausimu. Tačiau tuo pat metu norėčiau pasakyti, kad mano pavardė Kališ yra lygiai tokia pati kaip ir miestas, kuris turi 120 tūkstančių gyventojų Lenkijos centrinėje dalyje. Taigi grįžtant prie temos, sutinku, tačiau esu kilęs iš Lenkijos. Ponas e, Lekijer pristatė keturių valstybių pozicijas, kurios patvirtino e, pagrindinių teisių hartiją ir Lenkija yra viena iš valstybių, kuri nepatvirtino šios hartijos ir aš ir mano politinė frakcija Lenkijos kairiųjų alijansas protestavome prieš šį klausimą, tačiau mes, kuomet diskutavome dėl Lisabono sutarties, tuo metu vyriausybėje buvo dešiniųjų partijos. Šiuo metu mes turime piliečių platformą, vyriausybėje, kuri išlaikė Britų pateiktą protokolą. Taip pat buvo atsižvelgta į pagrindinių laisvių hartiją. Jeigu mes kalbėtume apie žmogaus teisės, kurios pagal hartiją vadinamos pagrindinėmis teisėmis, šios trys valstybės - Lenkija, Čekijos Respublika ir Junktinė karalystė rodo, jog jų piliečiai nėra lygus. Mes turime tą aptarti, kadangi mes atsidūrėme tokioje padėtyje, kuomet piliečiai nori, kad būtų atsižvelgta į jų reikalavimus kitų valstybių teismuose. Tačiau simboliškai yra tai, kad šios trys valstybės nepatvirtino šios hartijos būtent dėl tos koncepcijos, apie kurią jūs kalbėjote, tai yra labai simboliška ir simptomatiška. Jeigu mes kūrėme ES kaip piliečių sąjungą ir šiandien mūsų konferencijos pavadinimas kaip tik yra ir toks, mes turime padaryti viską, kad visi piliečiai turėtų tokias pat teisės ir laisvės kartu su šių trijų valstybių piliečiais, įskaitant ir mano šalį Lenkiją. kadangi Europos Sąjunga suteikia tą pagrindą. kuriame kiekvienas pilietis turėtų turėti teisę daryti įtaką savo vyriausybei ir turėtų išlaikyti savo piliečių teisės ir laisvės. Vis dėlto Lenkijoje valstybinės institucijos turi didesnį svorį negu kad piliečiai, ypač kalbant apie saugumo klausimus, kalbant apie tokius klausimus kaip teisė į privatumą. Mes turėjome tokių atvejų, kuomet buvo pasiklausoma telefonų. Tokie klausimai, tokie atsitikimai neturėtų vykti demokratinėje valstybėje. Tai yra labai svarbu kovojant su terorizmu. Taigi aš norėčiau pakviesti pranešėją įtraukti šiuos klausimus, apie kuriuos kalbėjau, taip pat į jo ataskaitą. Dėkoju. Okay, will... Dėkoju. Aš asmeniškai tikrai švesiu, kuomet Lenkija nuspręs prisijungti prie pagrindinių teisių hartijos. Dėkoju Jums. Nesu tikra, ar šis laikrodis veikia teisingai, galbūt jis veikia pagal savo paties nusistatytą programą. Ponas e, Menecan, prašom, žodis jums. Turkey. Iš Turkijos. Uh, Dėkoju už galimybę pasisakyti šioje darbo grupėje. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie įvairovės ir pagrindinių teisių paragrafą. Europa yra įvairialypė bendrovė. Joje yra daugybė valstybių narių. Ji turėtų didžiuotis tuo, jog joje yra tokia įvairovė, kuri skatina kūrybiškumą. Vienybė ir įvairovė šis moto turėtų tapti populiaresnis. Taip pat tai turėtų būti labai pozityvus pozityvi koncepcija siekiant sutarimo įvairiais klausimais, kalbant kitų klausimų, kaip Europos tarybos nariai, mes labai džiaugiamės dėl to, jog kova su priekyba žmonėmis susilaukė termo dėmesio Stokholmo programoje. Mes norėtume dar kartą priminti sąjungai, kad yra priimta konvencija prieš priekybą žmonėmis ir mes norėtume pakviesti sąjungą įgyvendinti. Vienintelė oficiali institucija kovoja su priekyba žmonėmis. ES turėtų taip pat atsižvelgti į šias problemas ir turėtų įsteigti ES prekybos žmonėmis koordinatorių. Mes norėtume pakviesti ES narės ratifikuoti Europos konvenciją e, dėl vaikų apsaugos ir patvirtinti taip pat šios konvencijos priedus. Taip pat reikėtų padiskutuoti apie vertybės ir įvairius techninius sąjungos aspektus. Kadangi esu kandidatės valstybės Turkijos atstovė, norėčiau pasakyti, jog svarbu užtikrinti tai, jog individualios laisvės, saugumo klausimai yra labai svarbios vertybės, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti žmonių saugumą, stabilumą ir gerovę. Mes norėtume, kad mūsų žmonės pasinaudotų šiomis vertybėmis. Mes manome, jog tai yra gerai tiek ES, tiek ir Turkijos gyventojams. Dėkuoju. Teisingai pasakyta. Ačiū. Kitas kalbėtojas ponas Bošeto iš Italijos. signor presidente desidero prima di tutto eh, ačiū labai pone pirmininke pirmiausia norėčiau padėkoti ponui aguilar norėčiau padėkoti už jo vizitą Romos senate. Mums teko jį matyti senate prieš keletą dienų. Jūsų pranešimas buvo tikrai labai įdomus, o mes, senatoriai, su didžiausiu susidomėjimu klausėmės jūsų, o šiandien mes čia dar ir todėl, kad vis prisimename jūsų nuostabų pranešimą. Šioje darbo grupėje kalbėdami apie idealus ir vertybės, turėtume pripažinti, kad ši tema mums dalyviams yra itin sudėtinga. Kalbant apie idealus ir vertybės, reikia sugebėti atskirti, kas yra šių vertybių brandolys – Reikia ieškoti bendros sintezės, kuri leistų mums visiems kartu suvokti, kas yra vertybių brandolys. Tai yra labai sudėtinga. Tie, kas galvoja širdimi, tikriausia ras bendrą sprendimą. Tačiau tie, kas galvoja tik protu, turėdami omenyje skirtingas frakcijas, savo religinius įsitikinimus, tie tikriausia nesusitars. Tai reiškia, jog mūsų kelias yra bendrų abstrakčių problemų identifikavimas. Mes jau seniai kalbame apie imigraciją ir migraciją, tačiau Italija, pavyzdžiui, susiduria su labai sudėtingomis ir įdomis problemomis. Pavyzdžiui, Italija pasirašė susitarimą su Libijos valdžios institucijomis ir Italija dabar turi teisę neįleisti su Libijos vėliava plaukti plaukiančių laivų, jei jie gabena nelegalius migrantus. Taigi mes įgavome išsiuntimo teisę kurios neturi visos valstybės narės. Tačiau ši teisė buvo nėra nauja, ji buvo jau labai seniai. Kita vertus, Išsiųsdami laivą su nelegaliais migrantais, mes užkertame kelią tiems žmonėms prašyti teisinio prieglopščio. Ir ši problema yra ypatingai sudėtinga, todėl kad sunku yra numatyti bendras prieglopšio teikimo procedūras. Turėtume sugebėti įsteigti steigti Libijoje prieglopšio paramos centrus ir būtent Libijoje turėtų būti nagrinėjami prieglopšio ar tarptautinės apsaugos prašymai. Ir tik tuomet, jei nustatoma, jog prašytojas turi teisę, kad jam būtų suteikta tarptautinė apsauga, toks prašytojas turėtų būti įleidžiamas į Italiją. Aš kalbu apie problemas, kurias turėtume spręsti visi kartu, nes Europa priekaištauja Italijai, kad mes neturime teisės neįsileisti laivų su nelegaliais migrantais. Ačiū labai už jūsų pasisakymą. Ponas Balkots iš Švedijos, pone. Herr Lekelje talade om eh, unga människor. Buvo kalbėta apie jaunus žmonės. Manau, kad turėtume pabrėžti šį aspektą, nes būtent jauniems piliečiams mes paliekame Europą. Švedijoje mūsų jaunuomenė yra labai ambicinga. Gal ji ne visada pasisako už ES institucijų veiklą, tačiau už ES vertybės tai tikrai iškyla klausimas, kiek laisvės e, turėtume suteikti bendravimui internete ir kaip turėtume gerinti įtraukties teisės. Turėtume kalbo, kalbėti apie privačios teisės gynimą, turėtume kalbėti apie kišimas į privatų gyvenimą, kiek turėtume e, šią teisę kištis į gyvenimą riboti. Turėtume kalbėti ir apie priekybą žmonėmis, turėtume stengtis užkirsti kelią e, šiam reiškiniui. Taip pat turėtume kalbėti apie e, lytinių paslaugų pirkimą turėtume numatyti konkrečias bausmes už tokių paslaugų pirkimą. Šie reiškiniai, tai yra prekyba žmonėmis ir prostitucija yra susiję reiškiniai. Ir šios klausimus turėtume spręsti ES lygmenių prieš tai padiskutavę apie tai. Kitas svarbus klausimas - tai vaikų padėtis. Stokholmo programoje yra minimas šis klausimas, ES parengė naują strategiją, pagal kurią stengiasi pažaboti prievartą prieš vaikus. Šis klausimas yra svarbus visoje ES ir mes turėtume stengtis, kad būtų priimti įstatymai, kuriais būtų draudžiamas e, fizinių bausmių vaikams taikymas, pavyzdžiui. Aš džiaugiuosi, kad dabar einame tinkamą linkmę. Džiaugiuosi, kad e, šios iniciatyvos sulaukė atgarsio visose ES valstybėse narėse ir tikiuosi, kad prievarta ir fizinis smurtas prieš vaikus bus uždraustas ateityje. Eh, herr och fru ordförande. Pone Olsen. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Norėčiau pritarti prieš tai kalbėjusiems. Mes kalbame apie priekybą žmonėmis, kalbame apie prostituciją, kalbame apie lytinių paslaugų teikimą. Švedijoje už tokių paslaugų teikimą yra baudžiama. Būtų pageidautina, kad ir kitose valstybėse narėse būtų imtasi šios prevencinio pobūdžio programos. Mes bandome iškelti skaudžias problemas, tačiau kartais neužtenkama iniciatyvos, kartais nepasiseka susitarti dėl konkrečių priemonių. O šios priemonės ypatingai svarbios prevencijai. Kalbant apie nusikalstamumą ir tarptautinį nusikalstamumą, ši tema yra ypatingai svarbi ir mes švedijos kairieji šią problemą akcentuojame. Svarbiausia, kad numatytos priemonės kovoje su tarptautiniu nusikalstamumu būtų veiksmingos. Stokholmo programoje Deja, ši problema nekeliama. Kalbama tik apie tai, ką pavyko pasiekti seniau primtomis priemonėmis. Tačiau aš galvoju, kad Europa turėtų pateikti naują viziją, kokiu priemonių reikėtų imtis. Buvo daug svarstyta apie šios klausimus. Mes tikrai nepradedame nuo nulio. Sutinku, kad e, kiekvieno asmens neliečiamybė turėtų būti užtikrinama, nors taip aišku nėra, taip ypač kalbant apie duomenų apsaugą, kalbant apie duomenis, e, kurie yra renkami nacionaliniu ar ES lygmeniu, šie duomenys turėtų būti tinkamai apsaugoti. Taigi, asmens neliečiamybė ir asmens duomenų apsauga turėtų tapti prioritetinę temą. Manau, kad šis klausimas yra ypatingai svarbus. Norėčiau tarti keletą žodžių ir apie žmogaus teisės. Aš jau buvau kalbėjusi, kad svarbu imtis tokių priemonių, kurios neleistų pažeisti žmogaus teisių. Pavyzdžiui, reikėtų numatyti ir e, išleisti teisės aktus, kurie neleistų bet kokios diskriminacijos dėl etninio, rasinio ar kito pagrindo. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui, norėčiau grįžti prie klausimo, kurį uždaviau savo įžangoje. Manyčiau, jog įdomu būtų pažvelgti į kiekvieną iš iškeltų klausimų ir paklausti savęs, kaip mes sprendžiame šios klausimus Europos lygiu, remdamiesi mūsų vertybėmis, kadangi labai lengva sutarti dėl tokių dalykų, kurie su mumis neturi nieko bendro, tačiau mes šioje salėje turime sutarti dėl tų klausimų, kuriuos jūs visi iškėlėte. Visi jie yra labai kontroversiški ir būtų labai įdomu pamėginti pakomentuoti tuos klausimus. Mes pamėginsime ateityje prieiti prie bendrų pozicijų ir esu tikra, jog mes ES nuėjome ilgą kelią, spręsdami šios klausimus, tačiau kol kas dar jų neįsprendėme. Kitas e, kalbėtojas sąraše yra Johannes Hübner iš Austrijos nacionalinės tarybos. Prašom. Okay. Ačiū labai. Norėčiau pratesti ponios Intvelt mintis apie e, diskusiją. Aš pasigendu laisvių skyrimo Tai, kai jūs kalbėjote apie ES praeitį, tai buvo tos vertybės, kurios susijusios su žmogaus laisvėmis. O dabar mes turėtume žengti kitą žingsnį. Dabar turėtume kalbėti apie ribojančias vertybės. Laisvė yra tokia neutrali vertybė ir ji visada turėtų būti užtikrinama. Tačiau turėtume numatyti ir apribojimus, teisių apribojimus ir tokiu būdu mes pasieksime kitos kokybės. Turėtume kalbėti apie apie e, baudžiamosios teisenos aspektus persekiojant rasizmo, ksenofobijos e, ir kitus reiškinius. Tačiau e, to reikalauti reiškia apriboti kai kurių žmonių teisės. Ir mes tarsi einame visai priešingų kursų, nei jį nustatė žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencija. Mes patenkame į kovos lauką, kuriame kovoja laisvės vertybė ir tos laisvės apribojimo aspektai. Manau, kad e, mūsų piliečiai netikės mumis, jei nediskutuosime ir apie laisvių apribojimą. Negalime pasakyti, kad valstybėms ir tautoms leisime pačioms nuspręsti, kokias baudžiamasias veikas jos persekios, o kokias ne. Negalime sakyti, kad Europos komisija ir taryba nuspręs, kokias baudžiamasias veikas persekioti. Nes tokiu būdu Europos komisija ir taryba taps tarsi religinę Europos valstybių mantiją. Ir mes akcentuosime ne konkrečių žmogaus teisių puoselėjimą, o jų ribojimą. Manau, kad Esame atsidūrę sunkiame kelyje ir mano iškeltos mintys, tikiuosi, ras atgarsį. Pone Flotra, Europos parlamento narė. Ačiū. Gal pratesiant, ką sakė ankstesnis kalbėtojas dėl teisių, laisvių mes juk Europą grindžiame teisėmis ir laisvėmis. Ir mm, šiaip jau daugiau mes sutarėm dėl vertybių, nei dėl teisių. Teisės yra sudėtingas dalykas. Būtent ratifikavom uh, hartiją, tačiau iš tikrųjų labai sudėtinga dėl to. Taigi esmė ta, kad uh, ar tai būtų žodžio laisvė, ar sąžinės, ar minties laisvė, laisvė nėra absoliuti yra Europos žmogaus teisų teismo jurisprudencija ir ką tai reiškia. Tai reiškia, kad yra tam tikri apribojimai, kurie turi remtis e, nepriklausomo vykdomosios valdžios organų sprendimais. Tai reiškia, kad turi, turi, turi būti galimybė būtent įvertinti tai ir Europos Sąjungoje. Uh, ar tikrai yra laikomasi žmogaus teisų ir pagrindinių teisų hartijos, kuris įgalios nuo gruodžio pirmos dienos. Dėl teisų Europos, aš manau, ką mes turime kartu sukurti, pastatyti, tai yra, mes turime sukurti tuos mechanizmus, kurie mums leistų užtikrinti nepriklausomą ir objektyvų e, įvertinimą, kiek yra neįvykti mūsų įsipareigojimai ir kas atsakingas už tą neįvykdymą, kaip tai galima padaryti. Na, aš jau sakiau, kad galbūt tai nėra taip sudėtinga, svarbu, kad pagrindinių teisų agentūra tinkamai atliktų savo darbą ir kad šios kadencijos parlamentas skatintų ją dirbti, kad iš tikrųjų m, mm, veikimo laukas būtų dar platesnis ir kad šios agentūros suformuoluotos rekomendacijos būtų uh, privalomai įtraukiamos į diskusijas, kad jas būtų privalomai atsižvelgta taryboje ir Europos parlamente. Aš manau, kad tai yra realus būdas užtikrinti, kad mūsų europiniai mechanizmai kurie leistų užtikrinti mūsų įsipareigojimų žmogaus teisės rytyje gyvenimą, pajudėtų į priekį, žengtų žingsnį į priekį. Uh, Tai nereiškia, kad, na, iš tikrųjų, Stoholmo programoje nėra gerai parinktas dėmesio centras, tai yra imigracija, prieglopstis. Aišku, kad tai yra labai svarbu, aišku, kad iš esmės tie klausimai yra labai diskredituoti. Mes visų pirma, ES lygmenių būtent užtikrinti tai, ką dabar daro jungtinės tautos, kalbėdamos apie judumo teisę. Tai yra būda realiai kovoti su skurdu pasaulyje ir kovoti su uh, su tuo užburtų ratu, kuris tikrai nėra geras, kuris tikrai sukasi didelėme skaičiuje tam tikrų valstybių dėl to, kad yra e, klimato kaitos reikalavimai ir yra e, menkas išsivystimo lygis ir yra užsisukama į tą ratą. Ir, ir iš tikrųjų Kopenhagoje bus kalbama apie tai dabar pasaulyje. O, ka, 3000 tūkstančiai žmonių miršta ir tai iš tikrųjų, aš jau baigiu, pas mus imigrantai atvykstantis į Europą iš tikrųjų labai prisėda prie jų gimtos šalies vystimosi. Tai yra geriausias būdas užtikrinti um, tų valstybių augimą, nes, yra, uh, nes tos lėšos keliauja ten. Tai yra būdas kovoti su skurdu. Būtent mes turime tas visas kliūtis pašalinti, nuimti tą nusikalstamą pobūdį, tą, tą nusikalstamą uh, atspindį pa, pašalinti ka, ka, visą tai, kas yra siejama su imigracija. Stokholmo programoje tai būti akcentuojama, nes iš tikrųjų, nes jeigu mes tik tai toliau imigraciją siesime su nusikaltimais, nebus jokios pažangos. Aš tikrai e, turiu pasakyti, kad e, atrodo, kad laikrodis gyvena savo atskirą gyvenimą, bet e, aš labai prašyčiau visų laikytis trijų minučių pasisakymo laiko. Ir ir, ir tikrai draugiškai ir kitiem kolegom palikti laiko pasisakyti. Dabar ponia Kaukuma. Kipro atstovai, pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad papra, pagaliau atvirai kalbame apie tai, kad būtina gerbti žmogaus teisės. Tai itin aktualu yra Kipre, mano šalyje. Bet to norėčiau pabrėžti, kad pagal Lisabonos sutartį teisingumas ir vidaus reikalai taps e, stritimi, kurioje Europos parlamentas turės glaudžiai bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Iki šiol šio, šis bendradarbiavimas buvo nepakankamas. Mums reikia, kad šioje srityje nacionaliniai parlamentai turėtų teisę prižiūrėti labai didžiai, kokios teisinės iniciatyvos yra svarstamos Europos parlamente. Toliau. Dažnai kalbame apie migrantus. Migracija yra reiškinys, kuris e, be abejo e, dažnai nepaiso žmogaus teisų. Mes dažnai apie tai kalbame, tačiau dažnai pamirštame, kad turime veikti į migrant, migrantų kilmės šalise, turime pašalinti priežastis, dėl kurių jie palieka savo gimtinę. Taigi, skurdas, diskriminacija, ekonominis atsilikimas. Štai su kuo turime kovoti. Tik tai taip galėsime užtikrinti, kad gerbiamos žmogaus teisės. Taigi, ponė pirmininkė, turime rūpintis žmonėmis ir Europoje, ir už jos ribų ir turime galvoti apie naujas ekonominė, apie tai, kaip galima būtų ekonominėmis priemonėmis pagerinti žmonių gyvenimą. Ačiū, kalbam apie teises ir pareigas. Manau, kad turite teisę kalbėti, bet turite ir pareigą baigti kalbėti dabar, ponė Gyvi. Iš, taip, iš Belgijos. Ačiū. Manau, kad norėčiau, kad Europa remtųsi trimis principais. Tai yra laisvės, lygybės ir brolybės principai, vertybės. Lai, žodžio laisvė neturi prasmės, jeigu ji nesiremia kita laisvė teise, teise į darbą, į padorų būstą, į e, sveikatos priežą kultūrą. Tai yra teisė į orų gyvenimą socialiniam, e, profesiniam e, sektoriu. Taigi labai svarbu yra gerbti kiekvieno asmens teisę į darbą. Tačiau taip dar nėra šiandien, net ir pačioje Europoje to dar nėra. Labai svarbu yra čia nu, ir įtraukti privačias įmonės, ne tik tai viešojo sektoriaus įmonės, kad ir jos neštų atsakomybę taip pat už tą reikalą, nes Pavyzdžiui, iš, iš mano šalies įmonės iškelia savo veiklą į kitas valstybės už Europos ribų, kadangi ten yra pigiau ir todėl mm, mes pateikėm e, savo frakcijos vardu pakeitimą, kadangi Belgija pirmininkaus 2010 metais, kad būtų galima Europos lygių užtikrinti garantuotą minimalų atlyginimą. At, at, atiti, kiekvienai profesijai. Aš manau, kad yra įmanoma to pasiekti. Aš noriu pabrėžti kad, tai, ką tik pasakiau, kad uh, reikia atitinkamai uh, ginti ir mūsų darbuotojų, ir migrantų dirbančių čia teises. Aš manau, kad tokie sprendimai išspręstų daug problemų ir pas mus. Uh, labai daug problemų susijusių su nusikalstamumu ir ypač organizuotų nusikalstamumu. Aš manau, kad mūsų piliečiai tikės Europą tik tuo met, jeigu Europa imsis konkrečių sprendimų vardan jų. Uh, Dar vienas dalykas, ta direktyva kaip Bolkensteino ar mm, direktyva dėl pašto paslaugų visiško liberalizavimo. Aš manau, kai pradedame kalbėti apie tokius dalykus, reikia rimtai pamastyti, kokių vertybių Europa laikosi. Ačiū. Okay, being... Ačiū labai ir už tai, kad kalbėjote trumpai. Vardas Maklen. Pone pirmininkė. Laikai, kuriuose gyvename, skatina tampriau bendradarbiauti įvairių valstybių vyriausybės, siekiant užtikrinti, kad su nusikalstama veika būtų tinkamai kovojama. Mes daug išgirdome šiandien apie tai, ypač kalbant apie terorizmą ir narkotikus. Turime apsaugoti savo piliečius nuo šių grėsmių. Ypač turėtume apsaugoti juos nuo informacijos mainų. turime užtikrinti, kad teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami. Mane nustebino išgirstas pranešimas iš Europos duomenų apsaugos pareigūno. Tai pranešimas parengtas Liepos mėnesį ir jame aptariamas Europos komisijos komunikatas susijęs su duomenų apsauga ir informacijos teikimu. Manau, kalbant apie Stokholmos programą, Svarbu pabrėžti duomenų apsaugos principų svarbą. Šie principai turėtų būti įtraukti į visus teisės aktus kaip labai svarbus kovoje su nusikalstamumu. 2008 metų birželio mėnesį taryba prieėmė sprendimą dėl tarptautinio nusikalstamumo. Ten kalbama apie informacijos modelio kūrimą. Domenų apsaugos pareigūnas kritiškai atsiliepė apie komisijos komunikatą pabrėždamas, kad informavimo modelio esmė turėtų būti komunikacija. Buvo kalbama apie ribojamo principą, kuriuo reikėtų remtis ateityje. Aš galvoju, kad šie principai turėtų būti labai svarbus ir Europos parlamentui, ypač po to, kai įsigalios Lipsabono sutartis gruodžio pirmą dieną. Ponas Ciszon. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za. Pone. Pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju šią galimybę pasisakyti. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į vieną dalyką. Džiaugiuosi, kad šiandien kalbame apie teisingumą ir vidaus reikalus. Man teko garbė prisidėti prie Europos konstitucijos ir vėliau prie Lisabono sutarties e, rengimo. Tuomet, manau, per mažai buvo kalbama apie vertybės. Įstatymai kuriami tam, kad būtų saugomos mūsų pagrindinės vertybės. Ir šiame kontekste galėčiau tik taip galėstauti, kad Lisabonos sitartyje nepaminėta, nepaminėtas Dievas kaip viena svarbiausių mūsų vertybių. Adenauris, Gaspauris ir Šumanas buvo žmonės, kurie nebūtų to leidę. Koks yra žmogaus teisų pagrindas. Žmogaus teisų, kuriomis mes taip rūpinamės. Jei šios teisės yra grindžiamos transcendentinėmis vertybėmis, tai kuo jos yra pagrystos? Šiandien mes matome, kad tarptautiniai teismai turi ieškoti sprendimo. Todėl Lenkijai iškyla problemų dėl pagrindinių teisų hartijos. Pagrindinių teisų hartija kaip dokumentas yra puikus. Tačiau mes e, matome, Iš paskutinio Strasbūro teismo sprendimų kad dažnai yra kalbama apie kažkokias ketvirtosios kartos žmogaus teisės. Ir pato reikalaujama, kad šios teisės būtų taikomos mano šalyje, Lenkijoje. Pavyzdžiui, e, galiu paminėti kaip pavyzdį homoseksualų teisę tuoktis. Kodėl mes turime su tuo taikytis? Manyčiau, kad, kad kai kalbame apie pagrindinės žmogaus teisės, turime prisiminti, kuo jos turėtų būti pagrystos. Ir tik tuomet surasime gerus sprendimus. Dėkuoju. Prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui, aš norėčiau pabrėžti, kad viena iš svarbiausių Europos vertybių yra sąžinės laisvė. Būtent tuo yra grindžiamas Europos e, integracijos procesas - sąžinės ir re religinių įsitikinimų laisvė. Aš, ponė, visiškai jums nepritariu, kad religija yra vienintelis moralės šaltinis. Yra nemažai žmonių, kurie nėra religingi, netiki Dievą, tačiau yra e, dorovingi žmonės. Aš gerbiu jūsų nuomonę ir tikiuosi, kad jūs galėsite gerbti mano. Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad nei Konstitucijoje, nei Lisabono sutartyje nėra paminėtas Dievas, nes jei tai būtų padaryta, tuomet ši sutartis e, pamirštų, kad Europoje gyvena daug e, skirtingų žmonių. Ponas Šenach iš Austrijos. Ačiū labai už jūsų ištartus žodžius, jie tikrai buvo laiku ir vietoje. Įdomu tai, kad Virginijoje pagrindinės žmogaus teisės buvo įtvirtintos e, labai seniai, po to tas idėjas perėmė prancūzai po savo revoliucijos. O dabar mes kalbame apie darbuotojų teisės, apie kitas teisės. Padarėme pažangos šioje srityje, tačiau šiandien iškyla grėsmė, nes pagal Orvelo supratimą žmogaus laisvės prasideda ten, kur jos yra ribojamos. Jei norime kovoti prieš terorizmą, tai neturėtume leisti, kad mūsų pagrindinės laisvės būtų apribojamos žingsnis po žingsnio. Aš labai kovojau dėl Lisabono sutarties, nes joje minimos pagrindinės teisės, kurios nėra praktikuojamos. Pavyzdžiui, homofobija. Europoje jis smergiama. Mirties bausmė, ji taip pat smergiama, ksenofobija ir taip pat smerkiama Europos Sąjungoje. Tačiau kaip tik kalbėdami apie šias temas ir šias apraiškas, kalbėdami apie Stokholmo programą, turime būti labai atsargus. Viena vertus mes tarsi sakome, kad norime užtikrinti visiems ES piliečiams pagrindinės teisės. Tačiau šias teisės turėtume užtikrinti ir visiems kitiems piliečiams gyvenantiems ES. Manau, kad būtent šiuo atžvilgiu Stokholmo programa turėtų būti reformuojama. Aš niekada nesuprasiu to požiūrio. Europos Sąjungoje gyvena žmonės, kurie gyvena nelegaliai, tačiau mes investavome daug pinigų, norėdami integruoti juos į mūsų gyvenimą. Net ekonominių požiūrių vertinant tai, kad šie žmonės nėra visiškai integruoti į mūsų visuomenę, yra nesuvokiamas dalykas. Mes turėtume kalbėti apie kaiminystės politiką, turėtume rūpintis ir tomis sritimis, kurios yra už Šengeno erdvės. Tik tokiu būdu atsilaikysime prieš išorės spaudimą ir užtikrinsime socialinę lygybę. Pone Anželina Vertman. Ačiū labai. Daugeliu klausimų norėčiau pritarti prieš tai kalbėjusiesiems. Ypatingai svarbi man e, vaikų teisų apsauga. Mano šalyje 20 metų buvo laukiama, kol konstitucijoje bus įtvirtinta pagarba vaiko teisėms. Turėtume kalbėti apie pažeidžiamiausius asmenis ir jų teisės. Ir šie pažeidžiamiausi asmenys ir yra vaikai. Kiti pažeidžiami asmenys yra moterys. Aš tikrai nesu feministė, tačiau jei moteriai už tą patį darbą kartais net 28 procentais mokama mažiau nei vyrui, tai man iškyla klausimas, kokioje erdvėje mes gyvename. Ar mes gyvename tokioje erdvėje, kurioje gerbiamas žmogaus teisės ir užtikrinama lygybė. Norėčiau, kad į šios klausimus atsakymą rastų mūsų parlamentas. Okay, I... Dėkoju. Aš pritariu jūsų išsakytoms mintims. Taip pat norėčiau pridėti. Taip, prieš suteikdama žodį jums Norėčiau dar iškelti vieną klausimą visiems jums, kadangi mūsų vyriausybė, taip pat ir jūsų vyriausybės, šiuo metu rengiasi nominuoti kandidatus svarbiausiams ES postams. E, turės būti paskirti 27 nauji komisarai, taip pat Europos tarybos pirmininkas, Europos komisijos pirmininkas jau buvo nominuotas, taip pat buvo išrinktas Europos parlamento pirmininkas ir turės būti paskirtas Europos užsienio reikalų ministras. Čia dabar turime tris moteris kandidates. Tai yra tik 10 procentų. Manau, jog tai tikrai apgailėtina. Mes galime jas atstovauti daug geriau. Ir aš asmeniškai nebalsuosiu už tokią Europos komisiją, kurioje bus tik trys komisarės moterys. Ir aš tikiuosi, jog jūs taip pat darysite spaudimą savo nacionaliniams parlamentams tam, kad būtų iškeltos kandidatės moterys. Pone Olsun, prašom, jums dabar žodis antrą kartą. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Ar aš negaliu antrą kartą paprašyti žodžio? Aš vieną kartą jau kalbėjau, tačiau dabar norėčiau pasisakyti dar kartą. Tačiau yra kitų, kurie norėjo pasisakyti, Taigi, jeigu norite pasiskinti antrą kartą, kalbėkite labai labai trumpai. Ar gerai? Eh, Tuomet aš atsisakysiu savo žodžio. Eh, Jūs galite kalbėti, tačiau žinokite, kad taip pat ir kiti nori pasisakyti. Aš tikrai pažadu, ponia pirmininkė, kad jau trečią kartą neprašysiu žodžio. Kalbėjome apie žmogaus teisės. Aš e, girdėjau, ką sakė ponia Kukuma iš Kipro ir Belgijos atstovai taip pat labai aiškiai akcentavo ne tik darbuotojų, bet ir vaiko teisų apsaugą. O aš norėčiau dar kartą grįžti prie prieglopšio klausimo. Mano parlamente ir mano partijoje mes išgirdome daug kritikos. Deja, neprisimenu tos moters, kuri kalbėjo pavardės. Šiandien norime sušvelninti klimato kaitos e, padarinius, norime, kad būtų tinkamai apsaugotos moterų teisės, tačiau šioje srityje yra padaryta dar nepakankamai. Priimta daug teisės aktų. Yra Dublino konvencija, yra priimtos įvairios direktyvos ir reglamentai, e, kurių laikantis beveik neįmanoma imigruoti į Europos Sąjungą. Prieglopšio prašymo, prašymo procedūra yra labai sudėtinga ir beveik neįmanoma ir man dėl to labai gaila. Merci. Madame Schilmilbacher. Son... Labai ačiū. Pone Stesel Milbacher, prašom. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai. Labai džiugu, kad Europos Sąjungoje bandoma sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Džiugu, kad akcentuojamos piliečių teisės. Būdama jauniausia Austrijos parlamento nare, aš labai džiaugiuosi, kad daug kalbama ir apie vaiko ir jaunimo teisės. Turiu pasakyti, kad Austrijai reikėjo daug laiko, kol ji Konstitucijoje įtvirtino vaiko teisų apsaugą. Vaikai ir jaunimas taip pat turėtų turėti teisę išreikšti savo poziciją ar balsą, nes jiems priklauso ateitis. Kalbant apie saugumą ir teisų apsaugą. Čia susidurime su sudėtinga problema. Ir Stoholmo programą aš kritikuočiau dėl jos požiūrio į duomenų apsaugą. Aš pasisakau už tai, kad atskiros valstybės narės keistusi informaciją, siekdamos užtikrinti daugiau saugumo savo piliečiams, tačiau reikėtų numatyti griežtesnės kontrolės priemonės, kurių pagalba būtų tinkamai užtikrinta duomenų apsauga. Ypač kai kalbama apie um, institucijų naudojimąsi duomenimis. Mr. or Mr. Mr. Sorry, I don't... Ponas Oi, atsiprašau. Ponas Sefčik, dėkoju už suteiktą žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau užsakyti keletą pastabų apie vykstančią diskusiją. Panašu, kad nuolatos nukrypstame į klausimus, kurių neapima Stokholmo programa Kalbama daug apie įvairiausias teisės. Aš netgi, man atrodo, išgirdau, kalbant apie teisę dirbti. Po to buvo pradėta kalbėti apie vertybės, apie konkurencingumą. Manau, kad mums užtektų laisvos konkurencijos, visiškos nediskriminacijos laisvo pasirinkimo. Mums nereikia socializmo. Mano akimis svarbiausia vertybė yra laisvė. Ir laisvė, kadaise buvo trečia, e, trečio ramščio politikos rytis. Tik jei būsime laisvi, galėsime sukurti konkurencingą ekonomiką. Tokią sistemą, kuri labiausiai gerbtų dirbančiuosius, tuos, kurie dirba. Okay, uh, Mr. O Mr. Ale... Gerai, toliau ponas ir ponia Olevras, ponas Olevras. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad ši diskusija apie vertybės yra labai sveikintina ir labai svarbi, tačiau dar labiau mums reikia konkrečių priemonių. Turėtume kalbėti apie konkrečias priemonės asmenų apsaugai didinti. Turėtume kalbėti apie tų asmenų apsaugą, kurie šiandien atsidūrė teisinio neužtikrintumo plotmėje. Turėtume pripažinti, kad ES gyvena daug žmonių, kurie susiduria kiekvieną dieną su sudėtingomis problemomis. Jie neturi jokios prieigos prie mūsų teisės saugos sistemų ar teismų. Pavyzdžiui, mano valstybėje turėtų prasidėti bylos nagrinėjimas dėl lytinio vaiko ar vaikų išnaudojimo. Įtariamieji yra tėvai ir jiems pateikti kaltinimai. Tačiau šioje byloje yra įtariami, ir įtariamaisiais yra asmenys, kurie negali naudotis visomis teisėmis, kuriomis gali naudotis ES piliečiai. Taigi jie yra atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje. Manau, kad reikėtų numatyti ir finansinius instrumentus, kuriais naudojantis vienoda teisinė apsauga turėtų būti suteikta tiek ES, tiek ne ES piliečiams gyvenantiems ES turėtume numatyti konkrečius e, indikatorius, kuriais remiantis galėtume bandyti suvienodinti skirtingas ES valstybių narių teisinės sistemas. Turėtume suteikti didesnę apsaugą žmonėms iš skirtingų šalių, kurie gyvena ne savo kilmės valstybėje. Šie asmenys turėtų teisę turėtų turėti teisę kreiptis į teismus. Jam turėtų būti užtikrintas bylos nagrinėjimas jo gimtaja kalba arba turėtų būti užtikrintos vertimo paslaugos. Manau, kad priešingų atvejų mūsų teismų sistema tiesiog neveiks. Jei mes nesugebėsime užtikrinti pažeidžiamų asmenų apsaugos, tai apskritai jokių problemų neišspręsime. Exactly. Dėkuoju. Man atrodo, kad mes būtent šios klausimus ir keliame ir svarstome. Ir tikimės, kad e, į mūsų diskusijas bus sureaguota. Pone Barkholz, prieš paskutinį kalbėtoją. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti, kad dar kartą suteikėte man žodį. Norėčiau pasisakyti dėl vertinimo problemos. Aš esu liberali ir feministė. Todėl man šis klausimas yra labai svarbus. Jums suteiktas e, žodis du kartus, nes Švedija pirmininkauja šiuo metu Europos Sąjungai. Ačiū labai. Taigi dar kartą dėkoju, kad suteikėte man galimybę antrą kartą pasisakyti. Įvairiose ES visuomenėse moterų ir vyrų santykis yra 50 procentų arba 56 procentai. Taigi mūsų yra maždaug lygiai, mūsų proporcija yra maždaug vienoda. Mes e, pasiskirstę tarsi lygiai tiek vyrų, tiek moterų yra įvairiose visuomenėse. Taigi atitinkamai moterys turėtų turėti tokią pačią atstovavimo teisę kaip ir vyrai. Kitas klausimas - smurtas prieš moteris. Aš žinau, kad e, ES ši tema yra aktuali, tačiau ši tema ypatingai aktuali ir toms moterims, kurios patiria smurtą. Jos turėtų turėti galimybę pasisakyti, jos turėtų žinoti, kad jos yra ne vienos, kad jos turi paramą ir užnugarį. Kita pastaba, kurią norėjau pasakyti, susijusi su tuo, ką prieš mane kalbėjo jau minėjo, tai yra katalikiškųjų vertybių svarba. Yra tokių pasaulio regionų, kuriuose moteris vertinama kitaip, nei tai supranta krikščionys. Tačiau e, moters vertė turi būti svarbiausia ir prioritetinė vertybė. Yra akivaizdu, kad Vyru ir moterio lygybės klausimas yra labai svarbus. Kiek aš žinau, kai pirmininkavimą perims Ispanija, tuomet šis klausimas taps prioritetiniu. Bent jau tiek, kiek man yra žinoma. Mes e, netrukus baigsime darbą. Paskutinis mūsų kalbėtojas Andžiai Gržib iš Lenkijos. Panai pirmininkai, norėčiau kreiptis į kolegas, su kuriais kažkada dirbau. Ir norėčiau padėkoti Švedijai už prisimtą atsakomybę bei už pačią Stokholmo programą, kuri tęs darbą pradėtą gyvendinant dvi ankstesnės programas. Manau, kad e, turime nepamiršti, kad e, kartais e, tai, kas šiandien, šiandienos akimis atrodo kaip pažanga, po dienos gali atrodyti visiškai kitaip. Jeigu mes kalbam apie vidaus saugumą, norime įstiprinti, tuomet turime iš karto siūlyti realias priemonės kuriomis tai galima būtų padaryti. Tačiau šios priemonės dažnai gali apriboti mūsų laisvės. Pavyzdžiui, jeigu norime kovoti su terorizmu, norime gauti daugiau informacijos apie keliaujančius asmenys ir todėl atsiranda biometriniai pasai. Ar šie biometriniai pasai apribos mūsų laisvę? Taigi viskas yra tarpusavį susiję. Ir nepamirškime, kad dažnai, kai plėtojame teisės vienoje srityje, gali būti, kad tos teisės e, apribos asmens teisės kitoje srityje. Toliau. Migracija ir prieglopstis. Migracija yra labai svarbus dalykas, tačiau ją privalu kontroliuoti, nes kitaip gali būti, kad e, ji išslys mums iš rankų. Žinome, kokia situacija yra pietų Europoje kaip sunku yra valdyti migrantų srautus. Manau, kad reikėtų gydyti tas šalis, iš kurių žmonės bėga, ar dėl besikeičiančio klimato, ar dėl vandens stokos, ar dėl kitų priežasčių. Manau, kad turime pirmiausia padėti tiems tiem žmonėms, jų šalise. Ir tuomet spręsime ir migracijos problemą. Dar vienas dalykas. Lenkija turi sienų su šalimis, kurios puikiai žino, kaip veikia Šengeno erdvė. Ir mes žinome, kad e, mums šiandieno erdvėje atvėrė daugybę naujų galimybių, bet mūsų kaimynai Rusija, pavyzdžiui, teigia, kad mes dabar pastatėme didžiulę sieną, kad mes atsitvėrėme nuo jų. Ir dėl to atsirado naujų grėsmių mūsų saugumui. Nepaisant to, kad Šengeno tai, prisijungimas prie Šengeno erdvės buvo teigiamas žingsnis. Taigi matote, kaip gali būti. Mes, būdami Lenkijoje, manome, kad Šerdino erdvė yra puiku, tačiau mes negyvename e, izoliuotai pasaulyje ir turime visą laiką prisiminti ir apie tai, kad e, kiekvienas veiksmas turi ir gerasias, ir blogasias pusės. Dėkuoju. O dabar norėčiau perduoti žodį Lopes e, Agiliar, kad jis sureaguotų į išsakytas mintis. Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkams ir dėkuoju Europos parlamentų bei nacionalinių parlamentų nariams. Manau, kad ši diskusija buvo vertinga. vienaip ir kitaip, kai svarstomi yra tokie klausimai. Kai kurios problemos nulatos e, iškyla. Solidarumas, e, žmogaus teisės, pluralizmas ir taip toliau. Tai yra pagrindinės vertybės, kuriomis turi būti uh, pagrista mūsų laisvės saugumo, laisvės saugumo ir teisingumo erdvė Europoje. Šiomis vertybėmis yra grindžiama ir konstitucinė ES sąranga. Mes turime skirtingas konstitucinės tradicijas ir ieškome jų pagrindų bendro vardiklio. Nenorime, kad išnyktų nacionalinės konstitucijos. Nes visos šios konstitucijos įeis į europinę konstitucinę dimensiją. Nacionalinės teisės sistemos bei konstitucijos ir toliau gyvuos. Europa jų nepasiglemš. Netgi atvirkščiai, jei dirbsime Europos lygmenių, tuomet turėsime unikalias galimybės sustiprinti savo nacionalinės konstitucijas. Apie laisvės galima kalbėti uh, įvairiai. Tas pas pasakytina ir apie lygybę. Šios savokos e, skirtingų šalių konstitucijos yra apibrėžiamos e, kiek skirtingai. Tai buvo akivaizdu iš e, šiandienos diskusijos. Ir šios, šie skirtumai kartais yra gan svarbus. Prireikė dešimties metų, kad pradėtume diskusiją apie būtinybę reformuoti Europos Sąjungą. Visą dešimtmetį galvojame apie mūsų siekius, apie tai, ko mums reikia ir netrukus įsigalios Lisabonos sutartis, kaip minėjau, ir tai reiškia, kad galėsime atverti naują istorijos skyrių Europoje. Galėsime geriau užtikrinti piliečių teisės. Akivaizdu, kad sustiprinsime tas teisės, kurias piliečiai jau turi. Ir kartu gali rastis e, ir naujų teisių. Arba jos gali būti įtvirtintos naujomis priemonėmis. Viena iš naujovių yra pagrindinių laisvių hartija. Kažkas minėjo, kad e, nenorėtų, kad ši hartija būtų įtraukta į jų nacionalinį teisyną, tačiau ar patinka tai jums ar ne, tai ši hartija yra neatskiriama Lisabono sutarties dalis. Yra vienas iš trijų Lisabono sutarties elementų. Mes žinome apie kai kurių šalių nugastavimus. Tačiau pagrindinių teisų, pagrindinių laisvių hartija sukuria savotišką platformą, kurios pagrindu mes galėsime gerinti piliečių gyvenimą. Niekiek nebejoju, kad taip mes nemažai ką pasieksime. Pagrindinių teisų hartija turi didžiulį potencialą, kuriuo, aš tikiuosi, valstybės narės galės pasinaudoti. Ir taip valstybės narės galės sukurti aiškesnį europinio artumo jausmą, galės suvienyti Europos žmonės. Girdėjome ir apie įvairiausias problemas, kurios yra aktualios, kurios iškils, kuriant e, laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Amsterdamo sutartyje trečio, atsirado trečiasis ramstis arba e, atsirado pirmieji jo e, kontūrai, po to Maastrichto sutartyje e, sutartis jau buvo savotiškas trečio ramščio gimimas, Nicoj sutartis jį patobulino ir dabar pagal Lisabonos sutartį trečio ramščio politikos rytis bus įtrauktos į, bus tokios pat kaip ir kitos politikos rytis mes galėsime nuolatos bendradarbiauti ir derinti savo pastangas šioje srityje. Taigi, mūsų laukia sunkus darbas, daug užduočių, daug iššūkių, daug tikslų. puiku, kad valstybės turi savo konstitucinės tradicijas. Puiku, kad e, valstybės narės žino, su kokiamis problemomis susidurs. Tačiau jos taip pat turėtų nepamiršti, kad vien savo jėgomis jų tikrai neįspręs.